Good afternoon, ladies and gentlemen. We will start our meeting. Labadiena, ponios ir ponai. Pradedame mūsų, mūsų posėdį. Norėčiau pasveikinti visus susirinkusius į APP e frakcijos posėdžių salę. Šiandien mūsų laukia labai įdomi darbo atvarkė. Visų pirma, įvyks klausimas dalyvaujant Europos komisijos pirmininkui Žanui Klodui Junkeriui, o po to vyks trumpesnis klausimas dalyvaujant Portugalijos Respublikos valstybės sekretoriui ir galiausiai įvyks koordinatorių posėdis. Noriu padėkoti komisijos pirmininkui už tai, kad iš karto sutiko priimti kvietimą ir ateiti į mūsų posėdį. Jis sutiko pasinaudoti galimybę pasikeisti nuomonėmis su komiteto nariais. Jau du kartus kalbėjomės su ponu Moskovici ir su ponė Jurova aptarėme dabartinius teisės aktus. Komitetas surengė keturias pažintinės komandiruotės į Jungtinę karalystę, e, Maltą, Luksemburgą ir Jungtinės valstijas. Numatytos dar trys kelionės į Portugaliją, Kiprą ir Šveicariją. Bendradarbiavimas gali vykti įvairiais būdais, bet turiu pasakyti, kad e, mus, mūsų netenkina dabartiniai potvarkiai. Visų pirma, galimybė susipažinti su dokumentais. Taryba taiko blokadą, ypač e, Elgesio klausimų grupė, kuri teigia, kad tai yra tarp vyriausybinė e, struktūra ir parlamentas neturi teisės kontroliuoti šios institucijos. Kitas dalykas e, - Portugalijos pasirengimas bendradarbiauti taryb, pagal tarybos sprendimą Portugalijos atstovai ne, nenorėjo atvykti susitikti su mumis praėjusią savaitę. Mes dar domėsimės šiuo klausimu ir bendrai sulaukime bendro pasipriešinimo atsisakymo ateiti į mūsų komitetą. Teisininkai, bankininkai ir e, politiškai pažeidžiamoje, pažeidžiamame poste, postuose dirbantis žmonės. Jūs esate išimtis. Nusintėme jums dešimtį klausimų apie dabar galiojančius teisės aktus, bet taip pat uh, aptarėme ir praeities aspektus ir sprendimą, ir strategijas, ku, ku, kurias buvo pasirinkusi Luksemburgo vyriausybė darome išvadą, kad Luksemburgas yra antra pagal dydį teritorija, kur yra sukaupta e, finansinių lėšų. Jūs esate pagrindinis e, bankininkystės centras eurozonoje. Aš esu iš e, Vokietijos palatinato regiono, todėl aš tikrai galiu pasakyti, kad mes juntame Luksemburgo vykdomos politikos pasiekmes. E, Ir iš karto pasakysiu, kad šiandienos susitikimo tikslas yra štai koks. Nebandome atremti kokios nors konkrečios politinės frakcijos kaltinimus, taip pat nesame susirinkę čia tam, kad ką nors apkaltintume. Šį rytą skaičiau. Uh, pasirodžiusius pranešimus, ten nieko naujo nėra. Dirbu Ekon komiteto nariu 23 metus. Žinau, kad prireikė daug laiko, kol buvo patvirtinta e, santaupų direktyva ir ne tik Luksemburgas, bet Gibraltaras, Kanarų salos, kitos teritorijos priešinosi tam teisės aktui. Todėl nenoriu, kad e, e, atsirastų klaidingas įspūdis nuo pat pradžių. Nebandome niekam šiandien pareikšti kaltinimų. Mūsų komitetas bando suvokti metodus, taip pat dėry, dėrybinės strategijas ir svarbiausia veiksmus, kurių reiktų imtis dabar. Taigi, ponė komisijos pirmininkė, jums bus skirtos 10 minučių įžanginėms pastaboms, paskui vyks diskusija su dviem ko pranešėjas pranešėjais ir paskui bus galimybė kitiems komiteto nariams užduoti klausimus. E, dviejų minučių trukmės. Fot Fotografų prašyčiau pasitraukti, kad nariai galėtų matyti pirmininką, kuomet jis kalbės. Dar kartą noriu pasakyti, e, dar kartą noriu padėkoti už tai, kad atėjote susitikti su mumis ir Žanai Klodai, žodis jums. Pirmininkė. Dėja, negaliu kalbėti savo gimtają kalbą, bet tai suprantama. Perėsiu į anglų kalbą. Ponios ir ponai, aš norėčiau e, pasakyti, kad mes siekiame to paties tikslo, kad mūsų e, nuostatos yra tos pačios. E, teisingumas mokesčių srityje tai yra absoliuti būtinybė ir to reikia labiau, dabar labiau nei bet kada. Panamos e, dokumentų atskleidimas atskleidė, kad plačiai, kaip plačiai bandoma išvengti mokesčių, kad tai daro įmonės ir Europoje ir pasauliniu mastu. Tai tikrai pakenkė piliečių pasitikėjimui jie e, visai pagristai piktinasi e, mokestiniais sprendimais ir, ir tuo, kaip moka mokesčius įmonės, ypač tomis įmonėmis, kurios moka tik dalį būtinų mokesčių. Būtent daugia šalės, didžiulės įmonės e, piknaudžiauja mokestinėmis sistemomis ES šalise ir už ES ribų, kad sumažintų mokamus mokesčius sukčiavimas mokesčių srityje kainuoja milijardus eurų per metus, 70 milijardų eurų per mėnesį. Tai atima pinigus iš investicinių fondų, iš, gal, tai, tai neleidžia mums investuoti į socialinės paslaugas. E, mažos vidutinės įmonės tampa optimizavimo mokesčių srityje aukomis. Mažos vidutinės įmonės moka tris kart daugiau mokesčių nei didžiosios įmonės. Situacija tampa nebetoleruojama. Ir dabartinė sistema naudinga tik tai keliems. E, yra daugybė įmonių, kurios piknaudžiauja tvarka ir procedūromis vidaus rinkoje. Mes siekiame to paties tikslo - užnutraukti uh, tokius metodus, tokią praktiką ir užtikrinti, kad ap apmokestinimas būtų teisingesnis ir skaidresnis. Tai paremta bendra valia ir turime veikti sparčiai. Ir jau savo rinkimų kampanijos metu 2014-aisiais, kuomet vyko Europos parlamento rinkimai, e, pažadėjau, kad nedelsdamas simsios visų reikalingų priemonių. Ir todėl e, nuo pat komisijos darbo pradžios 2014 Liepos 15 tai ir e, pareiškiau. 2014 lakučio 12, kuomet e, apkalbėjau šią temą, taip pat noriu pasakyti, kad pasirodžiau ir TAX komitete, kuris tyrė mokesčių vengimo klausimus. Šiandien tas pats. Aš noriu pasidžiaugti E, pagirtinais pono Moskovici ir ponios Markete Vestager veiksmais šioje srityje. Mes patvirtinome e, ambicingų reformų planą, kad supaprastintume sistemą, ir viskas pagrista e, paprasta logika. Įmonės turi mokėti mokesčius ten, kur jos gauna pelno. Būtent tokio principo aš oficialiai laikausi. Ir tas principas e, ir buvo e, pagrindas, dėl ko pradėtas tyrimas, pavyzdžiui, prieš Starbucks įmonę, kuri yra registruota Luksemburge, Europoje ir prieš daugelį kitų įmonių. Tai pra pradėta, tos teatvėjai pradėti tirti, kad būtų atgauta 13 milijardų eurų nesumokėtų mokesčių. Įvyksta ir kiti tyrimai, pavyzdžiui, dėl Amazon įmonės arba NG's NG įmonės, kuri yra kaip, Prancūzijoje. Noriu patikinti, kad e, tokio principo bus laikomas ir ateityje ir kad kai ir valstybės turi turėti visą informaciją, kad užtikrintų sąžiningą apmokestinimą ir sąžiningą mokesčių mokėjimą. Mes norime įvykdyti revoliuciją e, mokesčių srityje, užtikrinti skaidrumą. Mes dirbame e, ramiai ir nusekliai. E, mes, mums pavyko įtikinti valstybės narės atsisakyti kai kurių e, taikomo pribojimų ir siekti drauge sąžiningo ir veiksmingo apmokestinimo. Nes kas galėtų patikėti, kad vos prieš du metus ir sepes, du metus ir septynerius mėnesius mums pavyko pasirašyti sutartį dėl automatinių duomenų mainų, dėl mokesčių mokėjimo. E, šis sprendimas įsigaliu, ši sistema pradėjo veikti šių metų sausio pirmąją. Šis e, susitarimas pasiektas 2015 spalio mėnesį, pirmininkaujant Luksemburgui. Praėjusiais metais mes daug pasiekėme. E, pas, pasirašėme dvišalių sutarčių bankininkystės klausimų dėl, e, pro, dėl profesinių paslapčių su Šveicarija, su taip pat San Marinu, taip pat e, EBPO e, dokumento pagrindų dėl BEPS pasiūlėme visą eilę priemonių kovai su mokestiniu sukčiavimu, kad kad būtų galima imtis priemonių prieš įmonės, kurios vengia mokesčių. Nuėjome dar toliau. Mes e, siūlome dar daugiau nei numatyta ABP gairės ir mūsų, gairės yra, ir mūsų nuostatos yra saistančios. Taip pat norėčiau pasakyti, kad daug, didžiosios įmonės e, įsisteigusios, dirbančios Europoje privalės deklaruoti, kiek mokesčių sumoka kiekvienoje šalyje ES, kur gaunamas pelnas. Žmonės turi žinoti apie tai, kiek, kokios naudos įmonės gauna, kiek jos pelno uždirba ir kiek jos mokesčių sumoka kiekvienoje šalyje. Tai prievolė Ir šioje srityje pasiekėme beprecedentės pažangos siekdami skaidrumo mokesčių srityje. Norime nueiti dar toliau, nes esame tik kelio pradžioje. Ieškome e, optimalaus sprendimo. Taip pat e, norime, kad apmokestinimas būtų tinkamų pagrindų, kad nebūtų skirtumų tarp valstybių narių sistemų kalbu apie įmonių apmokes, apmokesčius. Ir pasikonsultavę su parlamentu, su valstybėmis narėmis, e, pateikėme pasiūlymą, kaip supaprastinti sistemą ir kaip taip pat numatėme, kokių taisyklių turime laikytis įmonės veikiančios ar valstybinių pagrindų. E, dėrybos e, vyks dviem etapais. Visų pirma, skirsime e, visą dėmesį mokesčių bazai, o pas kitame etape kalbėsime apie konsolidavą. Nu, sieksime kiek įmanoma greičiau. Sieksime, kad įmonės e, galėtų pasinaudoti ir visomis sistemomis siūlomomis privilegijomis. Ir kitas klausimas, tai Panamo skandalo Um, atskleista informacija apie lėšas, e, apie pinigų plovimą ir santaupas užšorinėse teritorijose. E, šį rudenį atnaujinsime PVM nuostatas, siekdami kovoti su tarpvalstybiniu mokestiniu sukčiavimu. E, mokesčių vengimas yra pasaulinis reiškinys ir todėl mes dirbame su uh, tarptautinėmis organizacijomis. Iki metų pabaigos pateiksime bendrą poziciją, e, dokumento pasiūlymą šalis, dėl šalių, kurios vengia bet kokio dialogo šiais klausimais. Sieksime skleisti geros praktikos kodeksą. Tai tiek ponios ir ponai, ženginių pastabų kuriomis norėjau pasidalinti, noriu pabrėžti, kad Europos parlamentas palaiko vise, viso, visose etapuose Europos komisiją ir kad po e, paaiškėjusio skandalo mūsų darbas nepasidarė lengvesnis, bet e, tikrai spaudimas nesusilpnės, todėl mes turime dirbti kiek įmanoma aktyviau ir su visa energija. Ja, vielen Dank, äh, Herr Kommissionspräsident. Äh, Labai ačiū Europos komisijos pirmininkui. Klausėmės äh, esamos situacijos apžvalgos ir komisijos pasiūlymų ir kaip jūs sakėte, tikrai yra sukrėtę mus įvairūs skandalai, iš dalies žurnalistus ir informatorius reikia kaltinti dėl to. Iš tikrųjų situacija yra labai sudėtinga. Aš, aš labai džiaugiuosi, kad yra daromas visuomenės spaudimas. Tai džiugu, nes tai skatina politinius procesus ir aš tvirtai tikiu, kad kad turime suvaidinti savo vaidmenį ir tikrai neleisti užglaistyti tų praeities klaidų, o pasižiūrėti, ko galima pasimokyti iš tokios patirties, kaip išvengti tokių klaidų ateityje. Uh, visų, mes turime pranešėjus ir iš karto suteikiu žodį e, jiems, panas Kofot. Great. Ačiū pirmininkė, dėkuoju Europos komisijos pirmininkui, džiugu, kad jūs atvykote į mūsų komitetą ir pradėsiu iš karto nuo pirmo klausimo, apie kurį jūs užsiminėte. Vienas, manau, iš didžiausių, viena iš didžiausių valstybių narių nesėkmių tai yra būtent verslo apmokesnio kodekso netinkama peržiūra, nesugebėjimas peržiūrėti jo. Prieš 20 metų ketinta tai padaryti, tuomet, kaip Luksemburgo ministras uh, turėjote galimybę dirbti uh, tame, el, toje Elgesio kodekso darbo grupėje ir būtent reikia kalbėti apie tai, kas yra uh, žalinga mokesnė konkurencija. Dėja, nepavyko tuomet visko išspręsti, užtikrinti didesnio skaidrumo ir pokyčių. Taigi, ką jūs dabartinėse savo pareigose, kaip Europos komisijos pirmininkas, padarysite, kad pertvarkytumėte tą grupę, tos darbo, grupės darbą, kad vertintumėt, kas padaryta per 20 metų, jūs kaip komisijos pirmininkas galite tai padaryti ir tai paskatintų dar, tos grupės darbo skaidrumą ir užtikrintų vienbalsiškumo principą tinkamą taikymą. Pane Junkeriai, antras dalykas, jūs minėjote apie informatorius, tuos, kurie nutekina informaciją ne vien tik tai Panamos, bet taip pat e, Šveicarijos kitų kitų e, skandalų informacija. Taigi, ką komisija padarys, kad geriau apsaugotų tuos informatorius, kurie e, skambina pavojaus signalais, nes iš tikrųjų matome, kad būtent tie informatoriai, kurie informuoja apie neteisėtą praktiką, pavyzdžiui, Luksemburgo vyriausybės ar kitų, e, yra patraukiami atsakomybė. Tai yra skandalas. Aš noriu kreiptis į komisiją, ką jūs padarysite, kad geriau apgintumėt informatorius, žurnalistus, tuos, kas atskleidžia tokią neteisėtą praktiką ekonomiką, e, jais reikia didžiuotis ir e, džiaugtis jų darbu, o ne bausti juos už tai. Ačiū kolega. Toliau po šių dviejų minučių suteikiame žodį komisijos pirmininkui trims minutėms atsakyti. Kalbant apie uh, Elgesio kodekso grupę, turiu patirties. 97 buvo sukurta jį, man pasiūlius, aš tuomet buvau ECOFIN pirmininkas kartu buvo platesnis sprendimas dėl e, santaupų direktyvos. Dažnai yra sakoma, kad ta grupė netavė rezultatų, tačiau tai nėra visiškai teisinga. 121 e, mokestinė sistema buvo peržiūrėta, 111 mokesčių sistemų buvo uh, Mm, pertvarkytos ar uždraustos, uždraudimai buvo pritaikyti ateičiai, taip pat ir, ir dėl Luksemburgo, dėl Šveicarijos. Man atrodo, šią grupę reikia atnaujinti, reikia peržiūrėti jos mandatą, jos valdymo struktūrą. Ir komisija palaiko ryšius su valstybės narėmis, kad būtų galima būtent tuo pasiekti. Aš manau, kad mes tikrai galėtumėm, galėsime pasidžiaugti tos grupės darbu. Uh, kol kas galbūt negalime pasidžiaugti to darbo skaidrumu. O dėl informatorių, kurie informuoja apie tos blogus dalykus, tai komisija svarsto, ką daryti, kad geresnė būtų jų apsauga ir artimiausią mėnesį mes, artimiausią mėnesį mes pateiksime platesnės informacijos. Labai dėkuoju už tikslius klausimus. Ja, dank. Äh, wir hatten... Labai ačiū. Mes buvome Elgesio kodekso grupės pirmininką kvietę pas save. Mes galvojame, kad iš tikrųjų ta grupė yra tarp vyriausybinė grupė ir, na, kaip ir atrodė, tarsi mes neturime teisės kviesti juos į klausimus. Prisiliu apie Korelą iš Italijos, prašom. Da, da... Ne, atsiprašau, Peter Ječiak dabar. President. Ačiū pirmininkė, sveikinu komisijos pirmininkė savo įžangos žodėjus kalbėjote apie dabartinės ir būsimas komisijos iniciatyvas pagerinti teisinę bazę. Tačiau kita medalio pusė yra įgyvendinimas. Mano nuomonė, vienas iš, viena iš pagrindinių preliminarių komiteto išvadų būtų tokia, kad Komisijos priežiūros vaidmo gyvenime dėl ES teisės aktų gyvenimo nepakankamai gyvendinama ar e, ignoruojama, pavyzdžiui, dėl e, pinigų plovimo ar mokesčių slėpimo ir sukčiavimo. Pavyzdžiui, dėl Panamos skandalo. Tai buvo tikrai didžiulio masto skandalas ir vis tik tai mes nematėme didžiulio kažkokio sujudimo komisijoje santykiuose su valstybėmis narėmis kažką siekiant įgyvendinti per nacionalinius teisės aktus. Taip pat Europos komisija neturi pakankamai pajėgumų tokią užduotį įveikti, pavyzdžiui, kai eina kalba apie didelės rizikos valstybės valstybės, pinigų plovimo prasme. Komisija tiesiog nepajėgi tokios užduoties atlikti pati viena ir todėl ji turi pasikliauti kitų institucijų paramą. Uh, Man atrodo, tai labai rimtas klausimas. Jūs, aišku, pirmininkė nedažnai lankotės mūsų komitete, todėl, man atrodo, tai turbūt paskutinis šansas kreiptis į jūs kaip į komisijos pirmininką ir, ir paskatinti jūs užtikrinti, kad komisija savo priežiūros vaidmenį vykdytų kaip galima geriau. Ačiū, irgi sutilpote į dvi minutės, džiugu ir vėl suteikiu žodį komisijos pirmininkui. A, Eina kalba ne vien tik tai apie teisės aktų prieimimą, bet ir apie um, gyvenimą. Teisė, kurio kartais yra stipresnė pusė nei gyvenimas, bet uh, komisija dėl administracinio bendradarbiavimo direktyvos yra 39 pažeidimo atvejus iškėlusi. Tai tikrai negali sakyti, kad mes nieko nedarome, mes atliekame savo funkcijas ir, ir mūsų tokie yra ketinimai kad būtų griežtesnė priežiūra įgyvendinimo visų direktyvų. Iš tikrųjų, uh, Mes tikimės ir visų tų direktyvų, kurios bus patvirtintos iki jūsų kadencijos pabaigos, nes iš tikrųjų įgyveninimas yra esminis dalykas. Dėl juodo sąrašo e, problematikos sudarimo. Ne, tikrai ne mano, aš, aš esu ne tam, kad kritikuočiau valstybės narės, nors aišku tai darome, tai yra įprastas dalykas, bet dabar mes dirbame jau su antrų juodo sąrašo variantu, mes palaikome ryšį su valstybėmis narėmis ir mūsų ketinimas iki metų pabaigos paskelbti naują juodąjį sąrašą e, būtent dėl tų jurisdikcijų, kurios nesilaiko tarptautinių normų. O dabar periname prie kalbėtojų frakcijų vardų ir dar iš Rozatė e PP, prašom. Ačiū pirmininkė, dėkuoju komisijos pirmininkui, kad atvykote šiandien mūsų posėdį, dėkuoju už jūsų įžango žodį. Turiu du trumpus klausimus. Visų pirma, noriu pasveikinti komisiją už dėtas pastangas šiuos metus ar pusantrų metų pateikiant naujus teisės aktus, tai to labai svarbių klausimų dėl mokesčių slėpimo ir vengimo, bet aš irgi turiu abejonių dėl įgyveninimo, tai aš norėčiau pratesti anksčiau iškeltą klausimą. Um su Panamos dokumentais matėme, kad yra kai kurių valstybių narių, kad atveju e, Panamos klausimas aktualesnis nei kitų e, valstybių atveju. Taigi, ką komisija galvoja dėl to, ar tai yra problema dėl to, kad nėra ES teisės aktai gyveninti ar perkelti, ar čia gal labiau yra klausimas dėl to, kad yra tam tikrų spragų nacionalinėje teisinėje bazėje, kas paaiškintų tą faktą, kad, sakykime, Luksemburgas ar Niderlandai dažniau dažniau e, yra linksniuojami tokiu atveju būtent dėl, dėl, dėl Panamos skandalo. Tai e, ką Jūs galvojate, ką reikėtų padaryti sprendžiant tas spragas? Ir antras klausimas, kada komisija pradėjo e, tyrimą dėl Panamos skandalo. Jūs viduje esate parengę kažkokią ataskaitą ar analizę dėl Panamos skandalo. Ir jei taip, gal būtų galima mm, tuos dokumentus e, pateikti ir mūsų komitetui. Ačiū. Kolega, Herr Kommissionspräsident. Ačiū kolegai. E, komisijos pirmininkas turi geras tris minutės. Ar atlikome išsame analizę dėl Panamos skandalo? Atsakymą žinote, nes iš tikrųjų viskas, ką komisija Nėra tokio dalyko, kas parengta komisija, kas nebūtų nutekinta. Mm, jeigu tai raštu, tai. E, mes esame pasirengę pateikti jums raštu tikslius atsakymus į visus tuos klausimus, kuriuos pateikė europarlamentarai, e, šio komiteto nariai ir, ir iš tikrųjų ir su komisaru Moskovičiu buvo susit, turėjote susitikimą, bus ir su laikmačiu problemos. Tai tikrai gausite visus atsakymus į užduotus klausimus, galiu Jūs patikinti. Dabar dėl pirmosios jūsų klausimo dalies. Valstybės narės mes traktuojame visas vienodai, vienodų pagrindų, taigi pradedame pažeidimo procedūras ir e, kai, kai yra tai reikalinga. Kodėl Kai, kurios, kai, kurios, kai kurių valstybių narių atveju tai daroma dažniau dėl Panamos. Uh, kai skirtingų valstybių narių paminėjimas šiuo atveju yra susijęs su praeities pat, e, istorija. Tiesiog buvo viena situacija, dabar nauja situacija ir čia eina kalba ne vien tik tai apie tas valstybės, kurias paminėjote, ta grupė daug didesnė nei ką jūs paminėjote. Per tai pirmosius mėnesius, ką mes padarėme, aš prie to dar sugrįšiu, mes parengėme 12 teisės aktų ir dar vienas per artimiausias savaitės bus pristatytas, bet aš dar turėsiu galimybę prie to klausimo sugrįžti. Mes norime tiesiog būtent taip, iš tikrųjų, ir už tas spragas visas už, ištaisyti, nes būtent tai turi būti padaryta. Taip. Äh, Dėkuoju. Toliau socialdemokratų frakcijos vardu kalbės Peter Simon. Pone pirmininkė, aš norėčiau sugrįžti prie to sąrašo, kurį jūs minėjote savo įžanginėje kalboje. Jūs minėjote, kokiu priemoniu ėmėsi komisija. Ir kai aš pasakau savo rinkėjams Vokietijoje, ką komisija padarė, niekas manim netiki. Todėl, kad e, jūs esate tiesiogiai susijęs su sistema, pagal kurią šalis nusprendžia organizuoti mokesčių vengimo sistemą, kuri veikia valstybės mastu ir taip e, jos ketina pasipelnyti. Jei aš bandau kam nors paaiškinti, ką darė pastaraisiais metais e, komisija, žmonės dažnai būna nustebę, nes jūs darėte tikrai daugiau nei Baroso komisija. Bet aš manau, kad gal jums reikėtų pirmiausia parengti mokesčių rojų sąrašą. Tų vietų, kuriamis naudojama tam, kad būtų uh, mažinami mokesčiai. Mes apie tai kalbėjome su tam tikromis tarnybomis, kalbėjome su, e, su atsakingais komisijos nariais, bet niekas nenori apie tai kalbėti. Ir pavyzdžiui, tol, kol kalbame apie Vanatų ar Šiaurės Koreją ir jų ir galimybę traukti juos į juodą į sąrašą, viskas yra tvarko, bet niekas nenori kalbėti apie kitas šalis, kurios egzistuoja ir net ir Europoje. Nenorima net ir Panamų sutraukti į juodą į sąrašą. Šeši žmonės yra atsakingi už to sąrašo sudarimą, bet juk tai yra jokinga yra dalykų, kurie yra matomi visiems. Ir tame juodajame sąraše turi būti bent jau Panama ir kelios kitos valstybės. Ir aš manau, kad jei šalis nori, kad jos neįtrauktų tą sąrašą, jie turėtų įrodyti, kad ji nėra mokesčių rojus. Tik tai taip mes galėsime užtikrinti teisingą informaciją. Ar jūs esate pasiruošęs kažką padaryti, kad būtų padaryt, sudarytas toks mokesčių rojų juodas sąrašas. Jūs taip pat minėjote ponę Vestager ir jos darbą. Ar jūs paragintumėt uh, ją ja, uh, užtikrinti, kad būtų tvirtintas automatinis keitimasis informacija dėl mokestinių susitarimų? Nes mes žinome, kad nacionalinės, atsakingos nacionalinės institucijos atsisako suteikti tokią informaciją, nebent uh, to reikalauja teismas. Taip, aš kalbu apie mokesnius susitarimus. Taip, jog buvo nuspręsta, kad uh, mainai informacija apie tokius susitarimus turi vykti automatiškai. Ypač, kai kalba eina apie stambes tarptautinės bendrovės. Taip, Nes tokiu atveju dabar, kai įmonė veikia keliose valstybėse, kiekvienos šalies, kur jie veikia, atsakingos institucijos turi leisti teikti tokią informaciją kitoms šalims, bet juk tai iškreipia konkurencinę teisę. Prašau, ponė pirmininkė. Aš pradėsiu nuo jūsų trečiojo klausimo, nes jis tikrai yra labai geras mes matėme pasiūlymą dėl mokesnių susitarimų. Komisijai turi būti, reikalavome, kad komisijai būtų pranešta apie a, e, tam tikrus dalykus, tačiau kai kurios valstybės narės tam pasipriešino. Mums reikia institucijos, kuri galėtų bendrai matyti bendrą situaciją. ir kuri galėtų parekomenduoti tam tikrais atvejais keisti teisės aktus. Komisija turi žinoti apie mokesnius susitarimus ir mes privalome užtikrinti, kad valstybės narės su mumis bendradarbiautų šiuo klausimu. Ir visi, kas dalyvauja šiuose procesuose, turėtų su mumis bendradarbiauti. Nacionalinės mokesčių tarnybos turi gauti informaciją, turi turėti informaciją apie tokius susirimus ir turi ją perduoti atitinkamoms ES institucijoms. Jūs kalbėjote apie mokesčių rojų juodąjį sąrašą. Taip, tas sąrašas turėtų būti ilgesnis. Tačiau yra vienas aspektas, į kurį aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. tą jau esu sakęs anksčiau. Komisijos lygmenių mes neturime pakankamai žmogiškųjų išteklių tam, kad galėtume atlikti visus reikalingus tyrimus. Aš neturiu tokių išteklių, kurios turi, kai, kai kurios ki, uh, kitos institucijos. Iš tikrųjų, mums reikėtų pirmiausia įspręsti žmogiškųjų išteklių stokos problemą. Ir beje, mes kaip dažnai ir būna priklausome nuo valstybių narių gerosios valios. Yra tokių valstybių narių, kurios žino, kaip veikia mokesčių, trečių šalių mokesčių sistemos. Ir tos šalis, aš manau, tai kur kas geriau nei mes Europos komisijoje. Ir todėl e, valstybės narės turi mums pasakyti, kas jų galva atitiktų mokesčių rojos apibriešti. Kokios trečiosios šalis galėtų būti kvalifikuotos kaip mokesčių rojai? des Weißwaschens äh, auf eine penetrante und sichtbare Art und Weise äh, schuldig machen. Taip, ir mums reikėtų ir e, gal ir kito sąrašo. Dėkoju. Toliau žodis sutikimas e, Bernd Liukė. Ačiū ponė Pirmininkė, e, laba diena ponė Junkerė. Jūs savo žunginėje kalboje kalbėjote, kad nuo Panamos dokumentų skandalo paaiškėjo, kiek tarptautinės bendrovės pastangų deda tam, kad išvengtų mokėti mokesčius. Dar didelė dalimi mums tai jau buvo žinoma. Vokietija ėmėsi tam tikrų priemonių dar anksčiau. Luksemburgas taip pat. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar po Panamos dokumentų skandalo jums, jūs sužinojote apie tas, uh, tuos visus uh, mokesčių vengimo metodus, ar žinojote apie tai anksčiau? Dar anksčiau buvo nagrinėjama kovos su mokesčių vengimu direktyva ir buvo kalbama apie automatinį keitimas informaciją. Ar jums buvo žinoma apie tai, kas vyksta ir ar jums yra žinoma, kodėl Luksemburgas nepritarė automat, tam, kad būtų keičiamasi informacija automatiškai? Kodėl tuomet Luksemburgas nenorėjo daryti to, ką jau tuomet buvo pasirengusios daryti kitos valstybės narės. Antras mano klausimas yra susijęs su ištekliais. Ir kai kalbu apie išteklius, tai iš tikrųjų čia dėlėtų paminėti ne vieną Panamos dokumentų skandalą, bet galima ir būtų paminėti dar ir e, LuxLeaks e, skandalą. Komisija teigia, kad ji neturi pakankamų išteklių tam, kad galėtų kiekvienu atveju patikrinti, ar ta, ta nudeginta informacija atitinka tikrovę. Bet mes žinome, kad komisija vis dėlto atlieka tam tikrus tyrimus. Taigi kaip jūs pasirinkate, kokius atvejus reikėtų ištirti, o kokius, kokių nereikia? Gal jūs galėtumėte tiesiog geriau paskirstyti savo išteklius? ir ar jūs turėti pakankamai išteklių tam, kad galėtumėte išnagrinėti e, visus įtarimus ir visą informaciją dėl mokestinių susitarimų. Labai daug klausimų uždavėte, ponė Luka. Bet aš atsakysiu į pono Simon klausimą pirmiausia. Nes jis manęs klausia, ar mes esame pasiruošę įvardyti, kokios šalis ES yra um, mokesčių rojai. Mums netrodo, kad e, privalome tą daryti, nebent išaiškėtų kažkokios labai rimtos aplinkybės, į kurias turėtume reaguoti ir paminėti konkrečias valstybės narės. Per kelias minutės labai sunku yra paaiškinti, kodėl Luksemburgas nenorėjo atsisakyti mokesnės paslapties. Bet aš norėčiau Jums priminti, kad e, tais laikais pasaulis buvo visiškai kitoks. Ir net e, akademinės bendruomenės atstovai Taigi, kad jei jūs atskaitysite labai daug mokesčių, tai atgrasys įvairias įmonės. Ir būtent todėl Belgija, Austrija, Luksemburgas sukūrė tas mokesčio skaitimo sistemas, kurias jos turėjo. Ta šalis veikia atsižvelgdamos į e, to laiko aplinkybės. Ir tuomet e, e, reikėtų, jei norėtumėt keisti tokią sistemą, nu, tuomet, kai jie jos būtų panorėjusios keisti tokią sistemą, jos kažką turėjo daryti tam, kad galėtų atskaityti mokesčius ir iš indėlių ir uh, santaupų, kurios buvo laikomos trečiose šalyse, pavyzdžiui, JAV ir uh, e, kokiuose Andorų salose. Ir tai buvo sukurta dviguba sistema, Ir e, Europos parlamentas tuomet pritarė jai. Tuomet nebuvo taikoma dar bendro sprendimo procedūra, nes e, jis turėjo tik tai pritarti ar nepritarti pasiūlymui. Ir su parlamento, Europos parlamentų pritarus buvo sukurta tokia dviguba e, sistema. Aš negaliu dabar nieko sakyti apie konkurenciją nesu komisijos narys atsakingas už kon konkurenciją. Bet akivaizdu, kad komisija išnagrinės tam tikrus atvejus susijusius, susijusius su Luksemburgu. Aš nenoriu tiesiog e, išsisukti, kalbu atvirai ir e, turiu kolegą, kuris puikiai dirba kodėl tam tikrus atvejus e, mes, e, kuriems atvej, kai kuriems atvejams skiriame daugiau dėmesio nei kitiems, na, negaliu jums paaiškinti, kodėl taip yra. Ar galime geriau išnaudoti savo išteklius? Taip, mes stengiamės daryti viską, ką galime. Prekybos generalinio direktorato ištekliai yra nepakankami. Be abejo, šio direktorto darbuotojai puikiai dirba, nepaisant to. Bet e, gal reikės ką nors keisti. Jūs taip pat teiravotės, ar man buvo žinoma apie įvairias praktikas. Taip, man buvo žinoma, aš buvau ECOFIN tarybos vadovas ir mes kalbame apie santaupų mokestinimą nuo 1997 metų. Bet man nebuvo žinoma, pavyzdžiui, apie tai, kokią praktiką taikė Vokietija. Aš žinau apie tik apie tai, kas vyko Luksemburgė. Nes nepamirškime, kad uh, nenuolatiniai gyventojai nebuvo apmokestinami jokioje šalyje tuomet. Dėkuoju. Toliau Aldė frakcijos vardu, vardu kalbės Michael Toirer. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju komisijos pirmininkui už tai, kad pas mus atvyko. Na, aš atvirai pasakysiu, mane nuvylė jūsų įžanginė kalba. Aš manau, kad jūs praradote gerą progą. Mes patikėme jums labai konkrečių klausimų. Ir tie klausimai atspindi tai, kas rūpi mums ir kas rūpi mūsų piliečiams. Problema buvo tai, kad Panamos dokumentai buvo susiję su asmenimis, kurie įeina į pono Putino, Asado da, draugų ratą, sužinome apie offshore'inės kompanijas, apie įvairias kitas mokesčių vengimo praktikas, bet kasgi yra už visą tai atsakingas, kas yra atsakingas už tai teisinė prasme, kas, yra atsakinga, kas turi prisimti politinę atsakomybę. Uh, Kas turi būti atsakingas, pavyzdžiui, dėl Luksemburgė šalyje, kurią jūs puikiai išmanote, juk da, Luksemburgo įmonės tarpininkų sąraše yra ketvirtoje vietoje. Kaip į tai buvo reaguota? Ar iš tikrųjų viskas, viskas buvo daroma tvarkingai? Ne, mes tikrai manome, kad taip nebuvo ir kągi jūs ketinate daryti komisijoje, nes kol kas man atrodo, kad komisija nieko nepadarė. Pirmininkas. Kai mes nu, buvome nuvykę į Luxemburgą, tuomet mums Luxemburgo teisininkų asociacija pasakė, kad tarpininkų skaičius sudarė 1400. Aš norėčiau Jums priminti, kad mes jau esame pateikę 12 teisinių iniciatyvų. O šią vasarą pateiksime ir dar vieną 13 e, iniciatyvą. Ir e, šiomis iniciatyvomis mes bandome spręsti tų finansinių tarpininkų problemą. Ir tų tarpininkų yra ne viena Luksemburgė. Ir siūloma direktyva turėtų įsigalioti nuo 2019 metų pradžios. Čia negalima visko pateisinti tiesiog teisininkų, teisininkams taikoma konfidencialumo nuostata. Ir mes bandome šią problemą spręsti. Ponas Torer, noriu užduoti papildomą klausimą. Bet ką Jūs pasakytumėt dėl politinės atsakomybės? Kam jį tenka? Aš nemanau, kad mes turime ieškoti ko nors. Uh, kam galėtume priskirti politinę atsakomybę. Politikai ne visuomet e, žino apie tai, kas vyksta. Ne visuomet viską žino apie tarpininkų veiklą. Luksemburgo ministrai, pavyzdžiui, nebūtinai turi būti informuojami apie tų tarpininkų veiklą. Iš tikrųjų, mes turėtume patobulinti savo žinias apie finansinių tarpininkų veiklą. Taip, čia dar galima būtų kai ką padaryti. Ačiū toliau Fabio Demas GUE frakcijos vardu. Paskutinį kartą, e, kai buvome susitikę, neįsimylėjome vienas kito iš pirmo žvilgsnio. Reikalas sukosi apie e, mok sprendimus mokesčių klausimais mm, Luksemburge. Norėčiau dabar pakalbėti apie ateitį. Dažnai kalbate apie valstybės narės. Ar jūs manote, kad jūsų paties kaip komisijos pirmininko vaidmuo neturėtų apimti ir raginimų kitiems pateikti dokumentus, leisti su jais susipažinti, jei tai, ką jūs sakote, tai yra tiesa, tai yra, jei nėra mokestinių rojų, tuomet nėra ko slėpti. Noriu ir priminti jums, kalbant apie e, susidariusią išskirtinę padėtį, kuomet e, jums esant vyriausybėje Luksemburgė buvo E, santaupų, buvo priimta santaupų direktyva, santaupų apmokestinimo direktyva. Ir jūs žinote iš įvairiausių e, pranešimų, kad, pavyzdžiui, taip pat žinome iš Junktinių valstijų e, mokesčių inspekcijos, taip pat iš to, ką E, pasakė Amazon įmonė, ko, kokia buvo padėtis. Noriu paklausti, apie ką buvo kalbamasi. Maderos finansų sekretorius pareiškė, kad 2012-aisiais Luksemburgo ambasadorius lankėsi Maderoje ir pateikė įmonių sąrašą, kad kai kurios įmonės grasino pasitrauksančius iš Maderos dėl ten taikomų mokesčių. Ar jie taip darė savo iniciatyvą, juk ambasadoriai šiaip yra diplomatai. Ar kalba ėjo apie kažką kitą? nes buvo kalbų ir apie kitus dalykus. Žodis komisijos pirmininkui. Ačiū. Pirmininkė. Jūs kalbate apie praeities įvykius. Yra spragų jūsų pasakojame ir dėja negaliu jums padėti. Nežinau, kada tas pranešimas buvo gautas, bet jeigu jis buvo išplatintas, aš apie tai sužinosiu, sužinosiu ir kada jį gavau. Svarbiausia yra turėti Svarbiausia turėti prieš akis dokumentą, o nekalbėti apie tai, kokiais keliais jis galėjo mane pasiekti. Aš nesakiau, kad niekada su nieku nesikalbėjau nieko nesikalbėjau mokesčių klausimais. Sakiau, kad neaptarinėjau atskirų įmonių. Kartais būdamas užsienyje sulaukiu klausimų žmonių, kurie norėtų atvykti į Luksemburgą ir galėjo taip nutikti, bet aš nedalyvavau jokiuose susitarimuose. Buvau ministru tuo metu nebuvau atsakingas už finansų ir verslo klausimus. Ir aš niekada nesvarsčiau mokestinių priemonių e, su įmonėmis. Tai aiškus principas galiojantis Luksemburgė, bet ne visur kitur Europos Sąjungoje. Sprendimai mokesčių klausimais Luksemburge yra aptariami su Luksemburgo e, mokesčių institucija, o ne su šalies vyriausybės ministrais. Aš esu pasirengęs jums atsiųsti dokumentus, kurių galbūt jums trūksta. Luksemburgo ambasadorius Portugalijoje nėra Luksemburgo mokesčių uh, mokesčius administruojančios institucijos narys. Jis yra užsienio reikalų ministerijos darbuotojas. Aš, man sunku įsivaizduoti, kad Luksemburgo užsienio reikalų ministerija būtų nurodžiusi Luksemburgo ambasadoriui pabandyti patraukti, prisivilioti įmonių į Luksemburgą. į tokius klausimus sunku atsakyti, kuomet ministras yra išvykoje. Žinau, kad 2003 gruodžio mėnesį aš pats buvau Vašingtone. Žalių frakcijos vardu ponas Gygold. Ačiū, ponė komisijos pirmininkė. Mes labai atidžiai pasidomėjime, kaip apmokestinami fiziniais asmenys Liuksemburgė pastaraisiais metais ir matome, kad e, santaupų direktyva, dėl kurios įvyko sudėtingos darybos Europos mastu ir kuri buvo e, parengta taip, kad Luksemburgas galėtų taikyti 10 procentų, procentų mokestį, e, iš tikrųjų retai panaudojama. Ir mes žinome, kad e, tai vyksta Luksemburge. Ir gyvybės draudimo įmonės bando apeiti santopų direktyvą, bet taip pat offshore'inės įmonės tą patį daro, nes, kaip žinote, mūsų komitetas nagrinėja Panamos skandale atskleistus dokumentus. Pone Junker, noriu žodžiu jums štai kokį klausimą. Paraginkite šalis, kurios neteikia mokes, informacijos apie mm, galiojančius mokestinius sprendimus. Tai, tai liečia Luksemburgą ir kitas valstybės, kad pagal įstatymus tai padarytų. Tuomet, kai duomenys būtų paskelbti, mes galėtume sučiupti tuos, kurie, tas, kurie veikia tarp valstybinių mastų ir niekada nemoka mokesčių. Dar vienas klausimas. Po Panamos e, skandalo vienas iš komisijos direktoratų įkūrė darbo grupę šiems klausimams. Joje dirba penki darbuotojai. Teisingai supratau, jūs sakėte, kad skirstė daugiau darbuotojų šiems klausimams, kad e, visos užduotis būtų atliktos. Kaip suprantu, e, taip pat neįgyvendinama visa eilė pasiūlymų, kuriuos esate pateikęs per pastaruosius metus ar esate pasirengęs teikti siūlymus pagal sutarčių 116 penktąjį straipsnį ir, sprend, ir sprendimą dėl nesažiningo elgesio mokesčių sityje pateikti balsavimui e, taryboje, e, kad būtų primas sprendimas vienbalsių pagrindų, kuomet taryba turėtų iš tikrųjų atskleisti savo tikrai veidą ir pasirodyti, kas, kas, ne, ne, nemok, kas nesutinka su tuo. Atsakymai, buvo atsakymas taip tris kartus. Pone Gygold, dar turiu papildomą klausimą. Ačiū už pozityvius atsakymus. Noriu dar kai ką paminėti. E, daugelis norėtų, kad įvyktų tai, apie ką kalbėjo Michaelis Toireris. Jūs išvertėte kailį. Dabar jūs kovojate su mokesčių vengimu, bet žmonės nori, kad būtų aiškiai deklaruota atsakomybė už tai, ką jūs padarėte praeitie. Tai kenkia jūsų įvaizdžiui ir gėda, kad taip yra, nes šiuo metu jūs visai sėkmingai einate į priekį kovoje su mokesčių vengimu. Pone Gigoldai. Aš suprantu, kad jūs norėtumėte daugiau e, informacijos, bet prašau. Nematuokite mano reputacijos būtent tuo pagrindu. Mes turime įvertinti šio komiteto reputaciją, e, vertindami jo darbus ir jo dabartinę veiklą. Buvo daug iniciatyvų, iš viso 12. Gal nes visas pristatyti. 2015 gegužė pasirodė nauja mokesčių plovimo direktyva 2015 spalį sprendimas dėl automatinių duomenų mainų apie mokestinius sprendimus. E, jis įsigaliojo šių metų sausio, sažu, praėjusiu metu sausio mėnesį, šių metų sausio mėnesį, 2016 sausį pateikėme pasiūlymą dėl automatinių duomenų mainų apie didžių, didžiųjų įmonių e, deklaruojamus e, mokesčius, kuriuos e, kuriuos jos sumoka kiekvienoje šalyje. Nusprendėme, kad ataskaitos apie šalise sumokamus mokesčius bus e, viešos. 2016 balandį tas pasiūlymas buvo patiktas. Praėjus aštuoniems mėnesiams parlamentas šį klausimą išnagrinėjo. Du 2016 Liepą pateikėme papildomų pasiūlymų dėl kovos su pinigų plovimu. Tų pačių tą patį mėnesį pateikėme e, pasiūlymą dėl informacijos apie. apie tikruosius savininkus, taip pat sudarėme sutartį su Lichtensteinu, San Marinu, Šveicarija, Tai buvo reikalavimai, kuriuos e, pateikė valstybės narės 2002-aisiais, kad, e, kad jos galėtų pritarti šiems susitarimams. 2016 sausį svarstėme e, mokesčių vengimo direktyvą, praėjusiu metu spalio mėnesį pateikėme naujų pasiūlymų dėl bendros konsoliduotos mokesčių pelno mokesčio bazės, e, tai pradinis pasiūlymas buvo pateiktas 2011 iš šių klausimų. 2016 spalį svarstėme rezoliuciją dėl dvigubo apmokestinimo. 2000 taip pat e, ginčių sprendimo procedūros teisės aktas įsigalios netrukus. Sudarėme sąrašą jurisdikcijų, kurios e, nebendradarbiauja. E, jų sąra, tas sąrašas turės būti patikslintas šiuo metu pabaigoje, o Liepos mėnesį pateiksime dar papildomai pasiūlymų 13 pasiūlymų iš viso, kuriuos kuriuos pateikė mūsų komisija Manau, mūsų komitetas nesiginčia dėl to, kad ši komisija pasiekė pažangos ir mes palaikome visas tas priemonės. Dabar David Colburn, FDD frakcijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Jungeri, man malonu Jūs čia matyti. Kaip Luxemburgo premjeras Jūs atrodo e, tikėjote mokesčių konkurenciją ir teisingai aš jai pritariu. Mokesč, konkurencija mokesčių srityje užtikrina našumą, e, verčia vyriausybės pasistengti ir visas įmonės dirbti tinkamai. Manau, kad tai, tai e, senasis Jean-Claude Junkeris. O jūs, o tapęs komisijos pirmininku, jūs norite kovoti su, su konkurencija mokesčių srityje. Tai, tai Jean-Claude Nouveau. E, variantas. Kaip jūs abu suderin, kaip, kaip jūs juos abu suderinate, kaip sako, kaip sakė ponas Gygoldas, jūs staiga drastiškai pakeitėte savo požiūrį. Kodėl toks e, skirtumas matosi? Man labiau patiko senasis Junkeris, kuris pasisakė už e, konkurenciją mokesčių srityje. Tai, tai priimtina ir Britų E, iš, iš Britų perspektyvos. Ačiū. Prašau, ponė pirminkė. Jūs grįžote galų galę prie Didžiosios Britanijos savo pasakymo pabaigoje. Nenuvylėte manęs. Jūs mane pristatėte kaip šizofreniką, kuris buvo anksčiau vienoks, dabar kitoks. Aš tikiu mokesčio konkurenciją, nes tai principas įtvirtintas sutartise. Aš ir toliau tikiu konkurenciją mokesčių srityje. Bet aš E, bandau pažvelgti plačiau ir apriepti ir kitus aspektus. Dabar man svarbiausia sąžininga mokesčių konkurencija. Ji turi būti sąžininga, nes ji ne visada buvo sąžininga, kadangi buvo spragų visoje Europos Sąjungoje. Pateiksiu pavyzdį. PVM direktyva Aš buvau tas, kuris 91-aisiais pirmininkavo ECOFIN taryboje, kuomet buvo primtas sprendimas dėl PVM e, uh, harmonizavimo. Tuomet egzistavo 250 skirtingų taisyklių šiuo klausimu valstybėse narėse. Valstybės narės visada prašo gal, nukrypti nuo e, nuostatų kuomet reikia įtvirtinti tokius principus. Taigi senasis ir naujasis nesiskiria, bet dabar labiausiai akcentuoju mokesčių konkurencijos sažiningumo aspektą. Toliau ENF, ENF frakcijos vardu Marija Borgėčia. E, Malonu Jūs čia matyti, komisijos pirmininkė. Jūs žinote, kad finansiniai sandoriai yra vykdomi slepiantis už daromi slepiantis už patikėtinių įmonių, neatskleidžiant, kas yra tikrasis operacijos vykdytojas. Ką komisija rengėsi daryti, kad užtikrintų, jog kad tokie mokestiniai rojai kaip Luksemburgas ir Niderlandai privalėtų atskleisti bankinės paslaptis, kad žinotume, iš kur plūsta kapitalas. Čia svarbus ne tik mokesčių vengimas, bet e, ir neteisėto kapitalo skverbimasis iš, iš neteisėtų šaltinių į e, tikrąją ekonomiką. Panamos skandalas atvėrė Pandoros skrynę. Pavyzdžiui, e, vienos Panamoje registruotos įmonės savininkas yra ponas Muskatas. Jis gavo daugiau 9 milijardus eurų iš Alsar įmonės, kuri yra įsteigta Dubajuje. Uh, Ir tos įmonės savininkė yra Azerbaidžiano diktatoriaus dukra. Ir atrodo, kad tuo metu, kai tas sandoris įvyko, Valeta pasirašinėjo daug sutarčių dėl energijos. Man atrodo, kad naujasis Junkeris yra karžygys ant žirgo suskydų, kovojantis su mokesčių vengimu, bet ar esate pasirengęs panaudoti savo skydą, Pirmininkas, ačiū. Maltos vyriausybės atvejs jau buvo svarsytas šiame komitete, bet prašau, pirmininkė. Negaliu kalbėti, negaliu komentuoti atskirų atvejų e, Maltos situacijos. Tuos klausimus turės svarstyti atsakingos Maltos institucijos. Aš stebiu, kaip ten viskas rutuliojasi, bet aš negaliu išsakyti pozicijos šiuo klausimu, nes aš neturiu visos informacijos. O e, taisyklės dėl tikrųjų savininkų ir informacijos, turiu pasakyti, 2006, kad 2016 Liepos mėnesį pas, patikėme pasiūlymą dėl naujų nuostatų išplėtoti tas taisyklės dėl tikrųjų savininkų ir kad tą informaciją turėtų teisę gauti ir mokesčių inspekcijos kad jos galėtų išsiaiškinti, kas yra tikrasis įmonės savininkas, o tos taisyklės, taisyklės įsigalios 2018 sausio mėnesį. Ar bus papildomas klausimas? Vienas komentaras tik tai. Tai reiškia, kad tikriausiai jūs sutinkate su mintimi, kad dabartinės mafijinės struktūros ir toliau gali ramiai investuoti iki 2018 sausio, e, išplauti savo pinigus ir legalizuotis. Šis pasiūlymas patiktas 2016 liepą. Direktyva turi būti perkelta į nacionalinės teisės sistemas per du metus, per pusantrų metų šiuo atveju pusantrų metų, nes tai yra skubos tvarka teiktas pasiūlymas. Markus Ferber, APP frakcija. Äh, ačiū. Komisijos pirmininkė, aš galiu patvirtinti tai, ką jūs pasakėte. Atstovauju e, toms Europos dalims, kur Luksemburgas labai toli nuo mūsų, bet Austrija yra visai netoli, Šveicarija taip pat. Tai uh, dabar perinu prie klausimo esmės. Uh, komisija patvirtino um, mokestinių rojų sąraše Madeira. Uh, buvo patvirtinta, bet sprendimą priimant komisija aiškiai nurodė, kad pagal šį sprendimą negalima Madeiroje suformuoti autonominio režimo. E, tikslas buvo sukurti darbo vietų. 2018-1880 dvi kompanijos. sukūrė gal tūkstančius darbo vietų. Aš kalbu apie tas taip vadinamas pašto dėžutės kompanijas, kurios tik tai nurodo Madeiros adresą. Ir ministras mums pasakė, kad iš tikrųjų Funhalė yra visas kompleksas, kur gal 180 kompanijų yra užregistravusios savo buveinės. Taigi mano klausimas yra toks, ką komisija daro? Prisimenant 87 metų sprendimą, kur pasakyta, kad E, turi būti užtikrinta, kad ta priemonė realiai kurtų darbo vietas, o ne e, sukurtų ekstrateritorinę e, mokestinę sistemą ar mokestinį režimą. Tai ką komisija daro šio klausimu? Man atrodo, Austrijos, Bavarijos sienos um, prasmė sumažės, kai bus įvesti kelių mokesčiai ir ten. Dėl Madeiros buvo padaryta ta nuolaida Madeirai. Uh, ultraperiferiniai e, e, atokiausiam Europos regionams kartais reikia išimčių taikant bendrasias teisiklės. Būtent todėl buvo tokios išimtis numatytos Madeirai. Mano atmintis pakankamai gera, siekia toli, bet dėl sprendimo, kurį priemė komisija dar iki Berlyno e, sienos griuvimo, dar 87 metais jau aš negalėčiau pakomentuoti. Tai man atrodo, Čia gal Madeiros finansų ministras galėtų pakomentuoti tą klausimą, nes jis būtų atsakingas už šias kompanijas, ne komisija. Na, bet aš prisiminčiau Baroso komisiją ir tarpusavio supratimo memorandumą dėl Portugalijos trojkos pasirašyta būtent tie specialūs mokesčių režimai, buvo paminėta, kad turi būti peržiūrėti, pertvarkyti. Tai čia klausimas gal sėtinas ne vien tik tai su 87 metų sprendimu. Tikrai tas klausimas nuolat yra e, e, aptariamas ir, ir, ir taryboje, ir eurogrupėje. Tai, ir taip, iš tikrųjų, komisija suteikė tokį leidimą. Ir aš manau, kad jeigu tas leidimas buvo sutiktas išlendant tikras sąlygas, tai komisija privalo tikrinti, ar tos sąlygos toliau yra tenkinamos. Ähm, um, Sugryšiu mielai prie Madeiros klausimo. Aš tikrai dar kartą peržiūrėsiu tą reikalą. Kiek prisimenu, trojkos sprendimai dėl proport Portugalijos, taip, juose buvo pasraipa ir dėl Madeiros, ir man atrodo, kad gal tai buvo protingas trako sprendimas tuo atveju. Puiku, priejome prie frakcijų kalbėtojų sąrašo pabaigos. Dabar pasisakymais pagal procedūrą prašau žodžio, Lai Mišel Bereš sakė, Mm, pagal, šį, pagal šią spontanišką procedūrą paprastai tik tai po vieną minutę yra skiriama kiekvienam klausančiam laimiškiam. Ačiū, aš vis tik tai um, norėčiau paliudyti, kad komisija tikrai daro daug daugiau, jūsų komisija yra padariusi daug daugiau nei ankstesnės visos komisijos, būtent dėl šios problemos, kurią šiandien mes aptarėme, tai iš tikrųjų jūsų atlik, atliekamas darbas yra kolosališkas, didžiulis ir man atrodo, aišku, kelias yra labai ilgas, bet prisimint pirmą Baroso komisiją, aš jos darbą, aš galiu pasakyti, tai tas klausimas, kurį ir, ir ta reforma, kurią jūs siūlote, tai iš tikrųjų kolosališkas patarus palyginti su tuo, kas buvo padaryta tuo met. Tai, man atrodo, teisinga tiesiog prisiminti tą situaciją. O aš norėčiau iškelti tokį klausimą, kodėl komisija nereikalauja iš valstybių narių, ne, ne, ne, nepastato jų prieš faktą ir nepareikalaujantis atsakomybės, kad būtų imtasi konkrečių priemonių, uh, dėl fiskalinio harmonizavimo, kurio būtų pažengta daug toliau į priekį, kad ES būtų daug patrauklesnė užsienio investuotojams, kad būtų tikras teisinis tikrumas užtikrintas šio klausimo? Ar jūs numanote, kad būtų galima kažką padaryti tiesiog kalbinio apmokestinimo srityje, būtent galvojant apie laisvą priekybą? Man atrodo, nuoseklus dėrėjimas yra labai svarbus elementas, kad, kad, um, kad konsultantai, advokatai paskui um, e, patarinėja, kaip pasinaudoti fiskalinių režimų e, skirtumais. Tai, na, man atrodo, kad čia tuomet ir pasidaro tas, e, e, tos e, galimybės ieškotis, kur yra palankesnis režimas, tai nėra gerai. Ir čia tikrai aš nekalbu apie komisijos pasivumą, nes komisija dirba labai daug, bet man atrodo, kad komisija turėtų pareikalauti tarybą imti savo atsakomybės. Ačiū, Laimišel, komisijos pirmininkas. Na, viskas priklausys nuo, mm, taikym, nuo, nuo užmojų dėl taikymo srities, ką jūs apibrėžėte. Uh, būtent kas yra neatskiriama dalis, tai yra fizinių asmenų apmokestinimas, man atrodo, tai būtų jau ekstravagantiška tokia misija, bet e, klausimas dėl Um, fizinio asmenų apmokesnimo sistemų, tam tikro derinimo. Ir man atrodo, gal reikėtų tokią mintį pasvarstyti, galvojant apie bendrą apmokesnimo visą spektrą. Ir čia yra daug sprendimų, kuriuos reikėtų priimti. Ir man atrodo, mm, per kitas, tačiau peržiūros procesą reikėtų galvoti apie tuos dalykus, apie fiskalinius, pro, tuos lausimus reikia išspręsti, nes tikrai nepavyks judėti į priekį kitaip. Falls für eine Pervenš Perės, labai prašau į vieną minutę sutilpti. Ačiū. Gerbiamas komisijos pirmininkė, noriu sugrįžti prie mm, tos istorijos su e, padidintos rizikos valstybių sąrašu, kurį Europos parlamentas jau du kartus atmetė. Čia yra tikras paradoksas toksai. Um, skaitome tą sąrašą valstybių, kurios ten išvardytos ir, ir, ir suprantame, kad ten yra valstybės, kur kurias, da, iš kurių dabar a, komisija reikalauja, kad EIB nepalaikytų a, ryšių, tai yra Panama, e, Žerzis, Gerzis ir, a, ir taip toliau. Tai yra a, mokesniai rojai, kur yra didžiulis pinigų e, plovimo pavojus ir yra įtarimų iš tikrųjų dėl a, tų valstybių priskirimo sąrašui. Ir, m, mane Jurova, na, a, girdime, kad jinai neturi pakankamai pajėgumų padaryti, ką turi padaryti. Bet aš noriu pasakyti, kad e, tie subjektai, kurie užsima tomis priemonėmis, plovimu ir taip toliau, dėl rizikos konflikto buvo perkeltos į ponios Jūrovos kompetenciją, bet man atrodo, jos turi būti pono Moskovičių kompetencijos rytyje. Priešingų atveju nieko nepavyks padaryti. Yra tik tam tikrų valstybių aiškių įtarimų ir reikėtų sutelkti dėmesį būtent į tas valstybės, dėl kurių yra įtarimų, o ne žiūrėti kažkokį tai sąrašą, kuris kažkur tai sudarytas kitur. Aš jau sakiau, kad komisija dar kartą bendrai peržiūrės šį klausimą, kuris paminėti iki metų pabaigos. Aš tikrai daugiau nieko kito negaliu įsipareigoti, nes atsakingi komisarai analizuoja visus tuos mechanizmus ir, ir sprendžia tą klausimą ir aišku, tuomet sąrašas bus išsamus. Dėl kitų dalykų Jūs paminėjote Europos investicijų banką, tai faktiškai rytoj bus ta iniciatyva dėl bendrabiavimo tarp komisijos ir AIB. Bus tada daugiau informacijos to klausimu, bet taip ateičiai yra tie planai. Infats. Ana Gomeš, taip pat labai prašau vieną minutį. Pirmininkė, mes labai tikimės, kad komisija padės mums visiems išsiaiškinti, kasgi atsitiko m, mm, trojkoje. Mm, Baroso laikais komisija dirbo tuomet ir buvo didžiuliai mokesčių padidinimai numatyti viduriniai klasiai Portugalijai, o tuo pat metu pinigai buvo pilami į offshore'inės valstybės, į Panamą ir iš e, Piršto Santo, pavyzdžiui, grupė ir, tai ir, ir kas tik tai ne, ir niekas to nepastebėjo ir netgi mokesnė amnestija 2012 metais komisija leido padaryti. Tai a, aš noriu paklausti, ar komisija rūpinsis, kad būtų reali sistema? sistema, kuri uždraustų pinigų plovimą, tai auksinės vizos, investuotojų programos, investuotojų pasai, kad jie galėtų investuoti atvykti į vairias valstybės, taip pat ir į Portugaliją, mano valstybę. Aš noriu paklausti ir, ir taip pat ir dėl Luxemburgo paskutinės priemonės dėl pinigų plovėjų. Pinigų plovėjų plovimas, dėl pinigų plovimo ir kovos su nusikalstamumu ir, ir terorizmu. Tai yra svarbiausios priemonės. Visų pirma, dėl pasų gal. Uh, Kaip aš jau sakiau, mes jau E, pristatėme tikrai labai plačias kovos su pinigų plovimu taisyklės, kad būtų e, kovojama su mokesčių slėpimu ir kad būtų kovojama su terorizmo finansavimu. Tas pasiūlymas dabar yra svarstomas, trilogas jau prasidėjo tarp komisijos parlamento ir tarybos. Uh, Ir būtent ten bus e, sprendžiamos visos tos problemos, kurias jūs paminėjote. Ir aš manau, kad tas problemas, kurios jums aktualiausios, galima būtų iškelti būtent ten, nes tos institucijos tinkamiausios būtų jas spręsti. Okay. Uh, Ir antras klausimas. Aš panalizuosiu tą klausimą, e, kad išsiaiškinčiau dėl Freeporto. Taip. Luxemburg schon mal diskutiert und Mes dar to klausimo neištyrėme, bet mes um, jau minėjome dėl Freeport ir Luxemburgo, man buvo sakyta, e, kad, kad tarsi ne, jie nepadarė jokių pažydimų. Na, Sabatski. Уважаеми господин председателю Юнкер. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos pirmininkė, ponė Junkeri. Uh, Kalbame apie mokesčių sistemą Luksemburgė, Panamos dokumentus, Airijos atvejus ir iš tikrųjų tai labai neramina. Bet dabar pažiūrėkime į ateitį. Galvojant, pavyzdžiui, apie ES ir Kinijos vadovų susitikimą apie kokias priemonės jūs galvotumėt, apie ką jūs kalbate su kolegomis iš Kinijos, kas, leidžia, kas leistų užkirsti kelią, pažiūrėjau, tokiam dalykui kaip China, China Leaks. Ką jūs darote su partneriais? à Brisbane, Australie. Nous avons, en tant que commission, proposé à l'ensemble. Pietinė Australijoje didysis dvidešimtukas patvirtino automatinį keitimas informaciją. Ne visi europiečiai tam pritarė, kai kurios daug valstybių pasitakė prieš, bet mes visų grįžtame prie to klausimo tarptautinių lygmenių, nes tai tikrai reali problema. Dėkuoju, perėmėme dabar prie kitų kalbėtojų. Pirmasis yra Tomas Manas. Dėkoju Žanui Klodui. Mane kiek nustebino tai, ką išgirdau, jūsų atžvilgiu buvo išsakyti labai daug kritikos, bet jūs iš tikrųjų daug ką padarėte, patikite 12 in, iniciatyvų, bet mums dar reikėtų kažką daryti dėl mokestinės konkurencijos, nes tai yra labai svarbu. Uh, Bet gal dabar ateitų laikas paklausti, kągi daro taryba, ką daro valstybės narės. Ar Europos komisijos pirmininkas negalėtų pasakyti tarybai, kad gana jau visuomet reikalauti priimti sprendimus vienbalsiai? Ar Žanas Klaudas Junkeris pritartų tam, kad būtų atsisakyta vienbalsiškumo principo? Aš ką tik jau sakiau, kad jei bus keičiamos sutartys, tuomet mes galėtume taip pat keisti ir nuostatą, pagal kurią dabar priimant sprendimus dėl mokesčių, e, juos reikia priimti vienbalsiai. Tuomet, e, jei būtų pakeistos sutartys, galėtume taikyti kvalifikuotos balsų daugumos taisyklę. Pone Regner, aš norėčiau sugrįžti prie tų vadinamųjų laisvųjų uostų. Tų vietų, kur nėra jokių muitų, jokių mokesčių Mane stebina tai, kad e, kad e, auksas, paveikslai, kitos vertybės yra tiesiog e, saugomos tokiuose ypatingose teritorijose. Ir jų neįmanoma pasiekti, kai tai, kad reikia išieškoti lėšas. Ar jūs ketinate ką nors daryti tuo atžvilgiu? Pirmiausia, turime viską gerai išnagrinėti. Taip dera elgtis politikoje. Bet iš esmės jūs pasakėte taip, ar ne? Jūs ketinate išnagrinėti šią situaciją ir po to, da, ko gero, imsitės veiksmų. Juk Europos komisija turi da, teisinės iniciatyvos teisę. Pone Šlein. Pone Junkerį, visiems yra akivaizdu, kad ES viskas yra pagrysta tikrai nuožme mokestinė konkurencija, bet juk tokia sąjunga negalės išgyventi, ji yra netvari. Komisija žengė šiokių tokių žingsnių, norėdama spręsti dabartinės problemas, bet akivaizdu, kad kalbame apie dalykus, kurie peršingia vieno šalies sienas ir todėl nei valstybės narės pačios, nei Europos komisija vien savo jėgomis ko gero negalės pakeisti mums reikia, kad ataskaitos būtų pateikiamos e, pagal pelno uždirbtas skiriose šalise. Ir mums nereikia apsiriboti vien ES teritorijoje. Mums reikia žinoti, kas vyksta ir trečiose šalyse. Ir aš manau, kad komisijos pasiūlymas kol kas yra pernelik silpnas. Mes turime turėti e, informaciją apie tai, kas vyksta trečiose šalyse. Bet kągi komisija realiai galėtų padaryti? Gal prekybos, laisvos prekybos susitarimai galėtų uh, padėti mums įtikinti tas šalis partneris keisti su mumis informaciją mokesniais klausimais ir paskatinti jas vykdyti ta, e, savo mokesčių sistemų reformas. Gal reikėtų taip pat, ką nors daryti ir jungtinėse tautose. J'hésite à vous Aš nenorėčiau pritarti jūsų lik išsakytai nuomonėj, kad laisvos prekybos susitarimai skatina mokesčių vengimą. Vienoms besivystančioms šalims labiau yra būdingas mokesčių vengimas nei kitoms. Ir mes sugebėjome įtikinti 85 šalis keistis automatiškai su mumis informacija. Ir aš galiu Jums pateikti tą sąrašą, kad žinotumėt, e, kokios tai yra šalis. Ir e, didžiame dvidešimtuke apie šios klausimus buvo kalbėta, bet kitose organizacijose mes suprantame, kad ir yra, reikės išvelgti ir besivystančių šalių poreikius. Dėkoju, liko dvi minutės. Pone, pone Ruohonen, paskutinį kalbėtoją. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs ištikrintumėt, kad jūsų vykdoma politika būtų nuosekli? Europos da, atkūrimo ir atstatymo bankas nuolat naudojasi offshore'inėmis juris, offshore jurisdikcijomis ir mes nieko dėl to negalime padaryti. Be to, gal reikėtų taip pat gerai išnagrinėti, kokį poveikį mūsų sudaromos laisvos prekybos sutartys turi šalių mokesčių politikai. Ir ką konkrečiai jūs ketinate daryti šiais klausimais ateityje? Dėkoju už šį klausimą. Pone pirmininkė, prašau. Šis klausimas yra panašus į pirvauš klausimą. Europos e, vystimas ir plėtros bankas, kitos e, organizacijos, e, mes su jomis bendradarbiaujame ir tikrai atidžiai stebime, kaip jos veikia. Ir man atrodo, kad aš jau sakiau tą klausimą, ar jūs jį supratote. Taip, gal ir galima būtų manyti, kad tai buvo atsakymas. Na kągi, puiku, aš manau, kad mes galime baigti šią sesiją. Norėčiau visų vardų padėkoti komisijos pirmininkui. Aš manau, kad mes galėjome atvirai ir nuširdžiai pasikeisti nuomonėmis. 19 kolegų uždavė savo klausimus. Mes norėtume palinkėti komisijos pirmininkui sėkmės įgyvendinant pateiktus pasiūlymus. O dabar skelbiama 15 minučių pertrauka.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 1, 2, 3.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 Good afternoon. We continue now. Labą dieną, mes tęsime darbą. Na kągi, pas mus atvyko Portugalijos Respublikos mokesčių klausimų valstybės sekretorius Fernando Roja Andrade. Dėkuoju, ponė Andradė, už tai, kad pas mus atvykote. Su jumis mes ketiname šiandien aptarti mokesčių klausimus susijusius su Portugalija ir su Portugalijos salomis. Beje, kai bendravome su ponu Junkeriu, šiandien buvo užduotas mūsų pokalbio pabaigoje klausimas apie Madeirą. Nebejoju, kad apie ją kalbėsime ir su jumis. Mes turime 45 minutės. Nariams skirsime po vieną minutę tam, kad jie galėtų užduoti savo klausimą ir po to per dvi minutės jūs galėsite jį atsakyti. Bet pirmiausia, aš suteiksiu jums penkias minutės įžanginiai kalbai. Prašau. Labai ačiū, ponė pirmininkė gerbėjai Europos parlamento nariai. Aš norėčiau padėkoti, padėkoti Jums už tai, kad Jūs pakvietėte mane pasisakyti Jūsų tyrimo komitete. Ir pirmiausia, aš norėčiau pabrėžti, kad Jūsų kompetencijai patikėti klausimą yra nepaprastai svarbus. Pastaraištais dešimtmečiais mokesčių rojai ir įvairios e, su mokesčiai susijusios praktikos padėjo kai kam nuslėpti savo turtą ir nemokėti mokesčių. Tų mokesčių iš kurių mes po to turi, apmokame įvairias socialinės paslaugas. Šios žalingos mokestinės praktikos ne tik daro žalą mūsų gaunamoms pajamoms, bet ir apskritai kenkia mūsų visuomeniai. Panamos dokumentų skandalas atkreipė visuomenės dėmesį į šias problemas. Mes sužinome apie daugybę įvairių dokumentų, kuriuose aprašyta įvairi mokesčių slėpimo praktika. Portugalijos e, mokesčių tarnybos bandė išsiaiškinti, kokie Portugalijos piliečiai buvo įsivėlę į visus tuos reikalus Panamoje. Išsiaiškinome, kad tokių piliečių buvo 165 ir šiuo metu atliekamas tyrimas dėl jų veiksmų. Aš taip pat manau, kad EBPO veikianti darbo grupė mokesčių sukčiavimo, mokestinio sukčiavimo klausimas yra labai, atliek labai svarbu da, darbą. Aš manau, kad mes turime pasimokyti iš to, kas įvyko. Informacija, kurią sužinojome prasidėjus Panamos dokumentų skandalui, suteikė peno ir pamastymams ir teikia pagrindo tolesniems tyrimams. Aš manau, kad nereikėtų laukti skandalų tam, kad pradėtume imtis veiksmų. Gerai, kad buvo paviešinti tam tikri faktai, tačiau iš tikrųjų tie faktai jau buvo dažnai žinomi, seniai daugam žinomi. Aš manau, kad automatinis keitimasis informacija mokesčių klausimais yra nepaprastai svarbi prevencinė priemonė. Ir todėl Portugalija pradėjo dalyvauti dvišalėse ir daugiašalėse iniciatyvose, ypač ES. Taip mes siekime pagerinti keitimas informaciją mokesčių klausimais. Man pateiktuose klausimuose jūs kalbėjote ir apie įvairius perkelimus į tas į palankesnės mokestinės jurisdikcijas. Portugalijoje mes atlikome tokių perkelimų analizę. Ir beje, mano šalyje taip pat galioja įstatymas, pagal kurį reikės kleisti informaciją apie tokius perkelimus. Uh, Laikotarpį nuo 2011-2014 metų uh, renkami duomenys nebuvo renkami teisingai. Šiuo metu mes bandome išsiaiškinti, kodėl, kodėl taip buvo. Ir sistema, kuri prižiūri uh, tos mokestinius perkelimus į, į trečią šalį, yra labai pažeidžiama. toks modelis yra labai nepatvarus, nes jei mes galime stebėti tik tai, tai kas vyksta vienoje šalyje ir negalime, kas vyksta kitoje šalyje, iš kurios atkeliauja pinigų pervedimas, tuomet vargu ar mes galime ką nors padaryti. Mums reikia suprasti, sukurti tarptautinį arba bent jau europinį mechanizmą, kuris užtikrintų, jog informacija būtų keičiamasi tvarkingai tam, kad e, visos finansinės institucijos teiktų informaciją kitų šalių institucijoms. Tam, kad galima būtų, pavyzdžiui, e, ištirti tuos atvejus, kai žmogus e, vienos šalies pilietis gyvena trečioje šalyje ir, ir dar kokia nors šalis nori, nori ištirti jo veiklą. Dėkoju, dėkoju Jums už tai, kad atvykote į, Portuga, į, į Briuselį. Mes beje buvome nuvykę į Portugaliją, tam, kad pamatytume, kas vyksta Jūsų šalyje. Tai neblogai išmanome situaciją Portugalijoje ir dabar periname prie e, klausimų. Mhm. Jep Kofold. Dėkuoju Jums už tai, kad Jūs pas mus atvykote, paaiškinote, kokia yra situacija Portugalijoje. Man būtų labai įdomu daugiau sužinoti apie ne tikrinamus e, perkelimus į offshore'inės jurisdikcijas nuo 2014 iki 2011-2014 metų. Gal Jūs galėtumėt paaiškinti mums, kodėl tuomet nebuvo da, tikrinama, kodėl pinigai yra perkeliami į offshore'inės jurisdikcijas. Ir ar jums yra žinoma, kam priklauso, priklausė tas uh, tie pinigai? Nes beje, Portug Centrinis Portugalijos bankas buvo kelis kartus paminėtas uh, kaip ta institucija, kurioje atliko tarpininko uh, vaidmenį šiuose perkelimuose. Ir ar prokuroras, kuris atlieka tyrimą, galėtų patvirtinti, kad mokesčių tarnybos pareigūnai su juo bendradarbiauja. Ir dabar apie trejetą. Kokį vaidmenį suvaidino trejetas tam, kad būtų užkirstas kelias šiems didelės apimties pinigų pervedimams į offshore'inės jurisdikcijas. Dėkuoju. Em primeiro lugar, quanto à questão das transferências. Visų pirma, kalbant apie tuos ne, netikrintus pervedimus, kiek mums pavyko išsiaiškinti finansinės institucijos, laikėsi visų e, įpareigojimų suteikti informaciją mokesčių institucijoms. Tačiau e, duomenų apdarojimas e, už finansus atsakingose institucijose reiškia, kad e, pervedimai, sandoriai, kurių vertė nebuvo didesnė nei, nei 10 milijardų eurų, nebuvo e, labai a, a, kruopščiai tikrinami. Tokios problemos buvo aptiktos ir E, už mokesčius atsakingos institucijos dabar turi galimybę susimažinti su visa informacija. Kaip sakiau, e, buvo laikomasi visų reikalavimų. Portugalijos prokuratura pradėjo baudžiamą į tyrimą dėl nesugebėjimo e, tinkamai apdoroti tų duomenų ir numatyta galimybė tokius duomenys gauti taip pat prevenciniais tikslais prieš pradedant baudžiamąjį tyrimą. Trojka nesidomėjo e, pervedimais į offshore'inės e, teritorijas. teritorijas. Toliau Pytai Atsek. Ačiū, pirmininkė, gerbiamas valstybės sekretoriu, ačiū, kad atvykote pas mus. Noriu paklausti, kaip vertinate ES e, teisės aktų įgyvendinimą jūsų šalyje. Prieš tai buvęs čia komisijos pirmininkas Junkeris buvo, noriu paklausti, kaip vyksta bendradarbiavimas su komisija, e, koks yra, kokia yra tarpusavio sąveika taip pat kokie įstatymai galioja jūsų šalyje ir pratesamas pono Jėpės mintį, noriu paklausti, kaip, ką jūs manote apie visų tarpininkų priežiūrą, ne tik bankų, bet ir teisininkų ir um, konsultantų mokesčių klausimais. Ačiū. Prašau. Ačiū. ES institucijų vaidmuo buvo mm, esminis, e, sukuriant mechanizmus, kurių pagrindų vyksta informacijos mainai. Ir kaip jau sakiau savo žanginėse pastabose, manau, kad Europos ir tarptautinėme kontekste vyksta esminiai pokyčiai. Mes gausime visą, mes turėtume gauti visą informaciją apie tai, kas vyksta užsienio jurisdikcijose ir iš karto. Svarbu žinoti tai, kokius mokesčius taiko konkreti valstybė. Jei valstybė teikia informaciją apie tai, kokiais įstatymais remiantis e, tos šalies teritorijoje yra kuriama gerovė. Europos Sąjunga įgyvendina EBPO iniciatyvas. Tai tikrai gerai, manau, kad e, šis darbas turėtų būti tęsiamas. Gyvendinimo užtikrinimo mechanizmai ES mastu neegzistuoja, tiesiog vyksta informacijos mainai ir mokes, o mokesčių srities įstatymų gyvendinimas ir toliau išlieka e, nacionalinės kompetencijos dalykas. Manau, jog mes turėtume skatinti Europos komisiją ir valstybės narės laikytis tos linijos, kurios laikėsi iki šiol. Kurti mechanizmus, kurių pagrindų nacionalinės institucijos galėtų atlikti joms patikėtas užduotis. Pirmininkas, ačiū. E, valstybės sekretoriau. Taip pat e, džiugu, kad neviršytėje pasisakymų, jūsų pasisakymų skirto laiko. Nuno Melo. Pirmininkė, prieš pradėdamas, prieš jungdamas e, mano pasisakymo laikrodį, prašau, sustabdykite laikrodį, kuriam laikui noriu pasakyti vieną dalyką. Šios diskusijos yra politinės, bet jos turi būti grindžiamos fa faktais, o ne iliuzijomis. E, klausime, kurį uždavė kolega iš socialistų Jėpė Kofot, noriu informuoti tuos, kurie sėdi čia podiume, kad įvyko nesusipratimas. E, valstybės sekretorius minėjo per, pervedimus 10 milijardų eurų, kurie nebuvo tikrinti e, tarp 2009-2011 metų. Na, prašau, nesupraskite manęs neteisingai, bet nesvarbu, kad ir kokios E, partijos vyriausybė būtų valdžioje, mokesčių inspekcijos vadovas e, konstatavo, kad nuo 2015 iki 2016 įvykdyti pervedimai buvo įvykdyti e, esant valdžioje dabartiniai vyriausybė. Todėl reikėtų viską labai tiksliai pristatyti. 18 iš 20 ataskaitų buvo ankstesnių laikotarpių, o tik tai 4 padaryti dabartinės vyriausybės darbo laikotarpiu. Dabar perinu prie klausimų. Noriu paklausti. 2010 e, Liepos 6 pasirašytas slaptas susitarimas, kuris buvo patvirtintas vėlesniu dokumentu tų pačių metų rūpiučio mėnesio Portugalijos socialistų vyriausybė ir premjeras Joseph Sokratis nusprendė, kad Panama išbraukiama iš mokestinių rojų sąrašo Portugalijoje. Portugalija ėmėsi žingsnių, kad Panama būtų išbraukta iš to sąrašo, tačiau vis tiek Panama lieka tame sąraše. Nes PSD partijos iniciatyva Portugalijoje mes pasirūpiname, kad taip nenutiktų. Jie rengėte sustiprinti įstatymus dėl mokestinių rojų. Reikėtų išbraukti ir iš juodojo sąrašo į Urugvajų bei kitas valstybės. Ir E, bet, bet tai, tai galima padaryti nebūtinai pažodžiu laikantis galiojančio įstatymo 63 straipsnio 4 punktų. Ką Jūs manote apie vyriausybės sprendimą, kuris pažeidžia įstatymą? Juk vyriausybės dekretas negali pažeisti įstatymo. Pirmininkė, aš dar nebaigiau. Ką Jūs apie tai manote? Aš to baigsiu. Dėl 10 milijardų eurų. Kai kurie sandoriai įvyko jau jūsų vyriausybė esant valdžioje. Kiek sandorių įvyko, kurie bankai dalyvavo juose? Ačiū dabar. Jūs turite daugiau laiko atsakyti šį klausimą. Pone Melo. Aš nesimsiu taisyti skaičių, kuriuos jūs citavote, tačiau yra padaryta nemažai. Yra nemažai teisinių klaidų siejamų su uh, profesinės paslapties taisyklėmis, banko, bankų slaptumo nuostatomis taip pat e, nesugebėjimu užtikrinti atidžią patikrą, kaip reikalaujama. Aš nebuvau ankstesnių vyriausybių narys ir aš informaciją apie tai gavau žiniasklaidos. Taip pat noriu pasakyti, kad Esu girdėjęs apie siūlymus išbraukti Panamą iš mokesčių, mokestinių rojų teritorijų sąrašų. 2010-aisiais buvo pranešimų ir apie tai, kad premjeras Koelio lankėsi Panamoje. Bet aš galiu atsakyti, atsakinėti klausimus tik veikdamas kaip dabartinės vyriausybės atstovas. Dabartinė vyriausybė nemano, kad tas sąrašas turėtų būti vadinamas mokesinių rojų sąrašu, tai turėtų būti vadinama nebendraujančių, nebendradarbiaujančių jurisdikcijų e, sąrašu. Svarbiausia ne tai, kokie mokesčiai nustatyti konkrečioje e, šalyje ar teritorijoje, svarbiausias dalykas yra skaidrumas. Todėl jūsų minėtas vyriausybės sprendimas, pagal kurį trys e, šalis išbraukiamos iš mokestinių rojų sąrašo, kuris yra ilgiausias, ilgesnis nei bet kurios kitos ES valstybės narės. Mes e, išbraukėme tas tris teritorijas dėl, dėl trijų kriterijų. Visų pirma, kad e, e, tos šalis keitėsi informaciją su Portugalija, pasitelkdamos mechanizmus, kurie yra numatyti tarptautinėse sutartyse. ir kuriuos BPO laiko primtinais e, informacijos mainams. Šie kriterijai, e, pagal šios kriterijus negalime Panamos išbraukti iš e, to sąrašo. Tai labai aiškiai pasakėme Panamos ambasadoriui. dabartinė vyriausybė tikrai nenori kažkaip e, pažeisti tarptautinių nuostatų ar, ar bandyti pridengti kažkieno kito padarytus nusižengimus. Taigi mūsų vyriausybė ateisi valdžia e, ėmėsi taisyti padėtį, nes buvo skelbama netiksli ne, ne statistinė informacija apie e, įgyvendintas operacijas. Tai nėra susijęs su profesiniu slap, su, su verslo slaptumu. Tiesiog pagal galiojančius Portugalijos įstatymus taikomas mokestinio slaptumo, mo, mokesčius liečiančios informacijos įslaptinimo nuostatos. Tai, tai tas pats pasakytina yra apie e, kiekvieno žmogus mokamų mokesčių dydį pirmininkė. Aš. Tai yra mokesčių įstatymo 64 straipsnio D dalis ir aš galiu jum. Atsiprašau, 63 straipsnio D dalis. Ir kaip per, perskaitysite tą tekstą, jūs nuspręskite pat savo, ar Portugalija įgyvendina tuos įstatymus dėl mokestinių rojų ar ne. Taip pat 68 straipsnėje yra kalbama apie finansinės institucijas. Būčiau dėkingas, jeigu perduotumėte šią informaciją sekretariatui ir mes galėtume dirbti toliau, nes yra ir kitų norinčių užduoti klausimus. Iš tikrųjų, peržiūrėsime e, tą informaciją ir toliau žodis poniai Anai Gomeš. Noriu šiltai su vis pasisveikinti, valstybės sekretoriau. O kaip e, paaiškinamas tas vėlavimas atlikti tyrimą tų, tų operacijų vykdytų, kurios įvyko 2011. Kas nutiko, nutiko 2015-2016, kuomet mes gavome informaciją apie tai? Noriu paklausti, ar tie tos įvyktos operacijos apėmė ir Maderą? Ir kokio didžio sumos buvo pervedamos į Madeirą? kokio dydžio sumos buvo pervedamos į Madeirą ir iš jos 2010 ir 2011. Noriu paklausti ir apie tarpininkų jurisdikcijas, kurios dalyvavo mokesčių vengimo susitarimuose. Ar tai apima tokia šalis kaip Niderlandai arba Luksemburgas? Tai yra finansų centrai, į kuriuos Portugalijos finansų centrai norėtų siūsti savo pinigus. Noriu paklausti, kokio masto problema egzistuoja Portugalijoje ir kitose šalise, e, kalbant apie PVM sukčiavimus ir kiek lėšų nusėda Rotterdamo jūrų uoste. Ačiū žodis valstybės sekretoriui. Ačiū, gerbiam narė. Tyrimas, kurį minėjote, e, vykdomas kitos institucijos nei finansų ministerijos. Jie dar nepateikė savo gautinės ataskaitos, tyrimą vykdo nepriklausoma institucija ir mes laukiame e, jos tyrimo rezultatų. O kalbant apie tai, ką mums pavyko nuveikti tuo tarpu, tai buvo susijęs su informacijos technologijomis. Vis dar neturime jokių duomenų apie tai, kad buvo bandymų spręsti šį klausimą prieš tai, nes tai buvo problema egzistavusi tarp 2013-2016 metų. 2016 tai išaiškėjo, kaip mums pavyko išsiaiškinti iki šiol. Tai nėra labai didelė problema. Aš jau kalbėjau apie statistinių duomenų skelbimo taisyklės. Madeira yra Portugalijos teritorijos dalis. Ir statistiniuose duomenyse yra visa informacija apie tai, kokios sumos buvo pervedamos iš Madeiros, kad ir, koks, ko, ko, kad ir kokia e, tų pervedimų paskirtis, kad ir koks finansinis režimas. E, Portugalijos mokestinių rojų sąrašų, sąraše nėra jokių ES valstybių pavadinimų, nes tai prieštarautų e, Portugalijos įstatymams. Aš girdėjau, kad mokes, mokesčių inspekcijos e, atstovai jau baigė tą tyrimą. Galbūt jūs dar nesu, negavote ataskaitos, bet būtų įdomu sužinoti, kas nutiko. Kalbėdamas apie tai e, nacionalinėme parlamente sakėte, kad 97 procentai visų atliktų pervedimų e, buvo susijęs su BES bankų grupe, kuri jau yra žlugusi. Ar turite daugiau informacijos apie tai? dėl tų priežasčių, kurias pristačiau ponui Nuno Melo, pagal Portugalijos įstatymus aš ne, neturiu galimybės atskleisti finansinių institucijų tapatybės, tų institucijų, kurios įvykdė pervedimus. Viešo, viešoje informacijoje yra tik tai skaičiai ir paskirties šalis. Tokia informacija skelbiama internete ne, nenurodoma, kokia finansinė institucija siuntė tuos duomenis. Na ir dvi stambiausias frakcijos um, viršijo savo pasisakymą laiką. O dabar atsir. Johtaja. Kun Portu... Ačiū pirmininkė. Portugalija laikosi paskolų programos, kurią administruoja TVF ir EUS. Ir būtų įdomu išgirsti jūsų komentarus dėl diskusijų e, su TVF ir taip pat ir dėl Madeiros ir bendrai dėl nacionalinių veiksmų, dėl kovos su mokesčių slėpimu ir sukčiavimu Portugalijoje. Aišku, tai yra prioritetas, taigi kaip yra sprendžiami tie klausimai. Ja, bitte. Prašom, valstybės sekretorių, žodis jums. Creio que são duas questões eh, separadas relativamente ao regime da Madeira. O regime fiscal. Atrodo, čia yra du atskiri klausimai dėl Madeiros, mokestinis režimas ir ta e, laisvoji zona yra nustatyta pagal Europos teisės aktus, siekiant paskatinti atokiausių Europos regionų plėtrą. Ir man, mes galvojame, kad toks specialus režimas yra pateisinamas, tai yra labai svarbi Madeiros vystimosi dalis jau daugelį metų. Mm, tai yra labai svarbus komponentas. Dar buvo kitas klausimas dėl kovos su mokesčių slėpimu. Aišku, kad tai yra prioritetas ir jau mm, kelioms vyriausybėms tai yra prioritetas ir yra dirbama keliais frontais. Mm, buvo ir, ir dėl PVM dirb, dirbama, dėl to, kad PVM um, sąskaitose faktūrose mm, nurodomas neteisingai ir dėl tarptautinių e, pajamų taip pat buvo klausimas sprendžiamas. Ir per Portugalijos teisės aktus mes tengiamės sukurti tokius e, mechanizmus, ką aš jau ir užsiminiau, pagal BEPS procesus, kas yra daroma, e, siekiama užtikrinti didesnį skaidrumą pavyzdžiui, dėl akcijų yra tam tikri apribojimai. Dėl, pavyzdžiui, išgrinimo iki tam tikros e, ribos ir, ir panašios priemonės mes siekėme mokestinius teisės aktus siek, sieti derinti su kitų sričių mokesčių aktai, e, teisės aktais, kad būtų galima kovoti, pažiūrėjau, su pinigų plovimu ir taip toliau. Okay. Boa tarde, Sr. Secretário de Estado. Bem-vindos a esta comissão. Eu tinha aqui algumas. Ačiū. Labadiena, gerbiamas valstybės sekretoriu. Aš norėčiau užduoti Jums keletą klausimų. Visų pirma, dėl tyrimo, kas sėtina su Panamos skandalu, taip pat ir su Šveicarijos skandalu. Uh, 611 mokesčių mokėtojų siejami su tais klausimais. Aš nenoriu tai rautis jūsų dėl um, konkrečių asmenų, bet aš noriu jūsų paklausti, kokias išvadas jūs galite padaryti, kiek pinigų buvo išieškota, kiek valstybė neteko pajamų būtent dėl tokios veiklos. Taip pat jūs minėjote bankinės paslapties klausimą, aš norėčiau išgirsti plačiau, kokia yra jūsų nuomonė šio klausimu, kiek jūsų manimų tai yra kliūtis kovoti su mokesčių slėpimu, vengimu, pinigų plovimu. Taip pat kokių išteklių jūs turite, galvojant apie naujus iššūkius, pavyzdžiui, kuomet reikės apdoroti tikrai didžiulius um, duomenų srautus, galvojant apie um, tai, kad e, pakankamai kruopšiai turi dirbti visos institucijos, ar tikrai pakankamai turite išteklių, kad tuos iššūkius galėtumėt įveikti. Na ir galiausiai ataskaitos už kiekvieną valstybę atskirai. Šiuo metu mes kaip tik parlamente kalbame šio klausimu ir Portugalijoje jau yra įmonio pakesnimo kodekse numatyto aiškios tos nuostatos, kad um, duomenys turi būti pateikiami už kiekvieną valstybę atskirai. Vis tik tai aš galiu pasakyti, kad Portugalija pasirinko aukščiausią ribą - 750 milijonų eurų apyvartą. Tai, mm, ta tokia riba, kuomet valstybė turi pateikti duomenis, bet mes tikrai labai svarstame, kokia riba yra tinkama. Aš galvoju, ar iš tikrųjų Portugalijos teisės aktai, su nuomonė, tinkami šio klausimu, kokia dalis ekonomikos tuomet būtų apriepta, jeigu būtų taikomas mechanizmas pagal tokias ribas. Iš tikrųjų, tai labai svarbus klausimas. Ačiū, dabar žodis Jums dvi minutėm. Dėl Šveicarijos ir Panamos skandalo aš galiu pasakyti, E, didžioji dalis informacijos, kuri buvo atskleista, pakankamai sena. Ir labai sunku iš tikrųjų mums susigražinti tiesiogiai tos mokesčius. Ir, aišku, visa tai, kas e, e, kriminalinių tyrimų prasme buvo aktualu, buvo atiduota atitinkamoms teisėsaugos tarnyboms. Ir dėl to išieškojimo Kai kurios situacijos, jų pradžia buvo 2004-2006 metai, aišku, po to situacija tęsiasi ir, ir, ir dėl Panamos, pažiūrėk, prieš metus visa situacija išaiškėjusi ir mes bandome išsiaiškinti tai, ką patikimai galima nustatyti. Aišku, yra tam tikros ribos, kiek rezultatų gali gauti iš tokio tipo informacijos atskleidimo. Kiek aš suprantu, daug svarbiau yra gauti informaciją per automatinio informacijos keitimosi mechanizmus, per tos e, normalius kanalus. Ir todėl mes labai daug dedame pastangų, kad pagerintume informacinių technologijų žmogiškosius išteklius. Tikrai labai sunku mažai ar netgi vidutinio dydžio valstybei susidoroti su tokiais milžiniškais informacijos rautais, kurie atkeliauja kasdien. Dabar dėl tų ribų ir ataskaitų pateikimo už kiekvieną valstybę atskirai, kai nustatai tokią ribą, kiekvienos, e, e, kiekviena valstybė, aišku, suinteresuota gauti informaciją iš kitų valstybių ir individualiai valstybė nėra iniciatyvo. Nė, nėra kažkokiu tai paskatų nustatyti mažą ribą. E, galbūt Portugaliai, kai, kai kitoms valstybėms riba yra didelė, tikrai niekas nenori sukurti papildomos tos naštos kitie, papildomo popierizmo savo valstybei palyginti su tuo, kokia biurokratija yra kitose valstybėse, biurokratinė našta yra kitose valstybėse, būtent galvojant apie tai, kokia tinkamiausia riba būtų nustatytina. Ačiū, Sven Gigold. Jose Manuel Fernandės, dar du žmonės yra linkę mano, likę mano sąraše, taigi Sangygol. Äh, Ačiū. Šiandien e, diskusijos gan chaotiškos, e, bet tiesiog pabandysiu užduoti tris konkrečius klausimus po tų visų atskleidimų informacijos, ar jūs galvojate, kad yra pažeitos e, Portugalijos prievalės kovos su pinigų plovimas srityje, turint omenyje, kad e, statistika apie pinigų pervedimus per sieną nebuvo skelbiama praeitie, kaip kad buvo numatyta. Antras klausimas. Ar jūs nusprendėte stebėti konkrečiai tuos bankus, kurie anksčiau buvo netikrinti ir kurie sieja yra su Panamos dokumentų skandalu? Uh, Taip pat, ar jūs pradėjote mm, teisminius procesus prieš tokius bankus, tyrimo procesus. Ir trečia, mes nesame tikri, kas garantuoja, kad kovos su pinigų plovimo kontrolės priemonės Portugalijoje tikrai yra gyvendinamos. Mes kalbame, kad tos dalykus reikia išsiaiškinti, norint e, būti garantuotiems, kad tikrai e, jūsų valstybė gyvendins prievolės dėl kovos su pinigų plovimu. Obrigado. Ačiū žodis valstybės sekretoriui. Labai ačiū, paaiškinsiu vieną dalyką. Um Kalba eina perkelimus į offshore'nės jurisdikcijas. Čia kalba eina apie e, prievalę teikti informaciją, sus, kai ta informacija yra susijusi su mokesčiais. Tai yra kitokia sistema nei a, e, pinigų plovimų skirta sistema. Pagal Portugalijos įstatymus. Pranešti apie finansinių institucijų perkelimus reikia ne mokesčių inspekcijai, bet Portugalijos centriniam bankui pagal mokesčių plovimo e, nuostatas. Taigi tai yra dvi skirtingos sistemos. Todėl negalima kalbėti šiuo atveju apie pinigų plovimą. AFT TF lankėsi Portugalijoje ir e, tikiuosi, jie netrukus pateiks savo išvadas, išsamesnės išvadas, sužinosime daugiau informacijos, bet man atrodo, kad kontrolės sistema Portugalijoje yra pagrista ataskaitomis, kurios yra teikiamos Portugalijos centriniam bankui. Policija ir prokuratūra gali taip pat gauti šią informaciją, kai yra vykdomi tyrimai. Ši sistema veikia. Dabar komentuodamas faktus, kuriuos jūs minėjote apie mokesčių tarnybas, Be abejo, kai gaunama ir informacija apie tai, kad e, įtariame, kad buvo padarytas nusikaltimas, tuomet mokesčių inspekcija visuomet tokią informaciją pateikia teisės saugos pareigūnoms. Kiek man yra žinoma, šiandien kur kas daugiau dėmesio yra skiriama tam, kad būtų geriau prižiūrimi asmenys, kurie atlieka tuos perkelimus. Jūs nesakėte mano klausimą. Pagal taisyklės galiu užduoti dar vieną klausimą. Jūsų atsakymas mane nustebino. Mokesniai nusikaltimai yra, va, ne ir kitaip susijęs su pinigų plovimu tai, kad tos dvi sistemos yra visiškai atskirtos, visiškai atskiros, manau, galva yra keista. Gal jūs galėtumėt paaiškinti, kodėl tos dvi sistemos tarpusavį neberedarbiauja. Bet o kai jums yra, kad, pažiūrėjau, jūs išsiaiškinti, kad kažkas užsijima mokesčių pinigų, tuomet gal reikia tą informaciją perduoti tiems, kas vykdo bankų priežiūrą. Bendradarbiavimas turi būti labai svarbus ir panašu, kad jūs kalbėjote, kad labai svarbu yra užtikrinti deramą įvairių tarnybų bendradarbiavimą Portugalijoje. Aš pabandysiu paaiškinti Jums, ką aš norėjau pasakyti. Gal ne viską gerai išdėšiu pirmą kartą. Visa pinigų, pinigų plovimo kontrolės sistema, kuri yra pagrėsta beje ES direktyva, yra veikia taip, kad bankai teikia informaciją priežiūros institucijai, už priežiūros sėkmingą instituciją, tai yra Portugalijos centriniam bankui. Ir taip pat tą informaciją gali gauti teisės saugos pareigūnai. Bendradarbiavimo sistema visiškai atitinka kovos su pinigų plovimu direktyvos nuostatas susijusios su įtartinomis operacijomis. Tačiau perkelimai į offshorinės jurisdikcijas – yra atliekami siekiant išvengti mokėti mokesčius. Taigi tai yra kitoks tikslas nei tikslas išplauti pinigus. Mokesčių tarnybos gali, sužinojusios apie kokį nors įtartiną ar nusikalstamą veiklą, e, ypač kai kalba eina apie pinigų plovimą, gali gali gavę informaciją apie įtartin, įtartinus sandorius susijusius su perkelimais į offshore'inės jurisdikcijas, tuomet visuomet informacija, e, informacija yra perdodama atitinkamoms teisės saugos institucijoms, tam, kad jos galėtų pradėti tyrimą pagal kovos su pinigų plovimu teisės aktus. Paskutinis kalbėtojas, ponas Fernandės. Aš noriu užduoti Jums du klausimus. Ir pirmą galėsite atsakyti e, taip ar ne. Portugalijos vyriausybė išbraukė tris šalis ir mokesčių rojų sąrašo. Ir aš noriu Jūsų paklausti, ar Portugalija priėmė tą sprendimą pasitarus su mokesčių tarnybomis. Mokesčių tarnybos buvo, dalyvavo visame šiame procese. Mes įdėmiai išklausime jų nuomonę kai turėjome priimti sprendimą dėl taisyklių. Istoriškai taip susiklausti, kad mokesčių tarnybos e, visuomet teikia mums savo nuomonę ir jos e, tikrai dalyvavo šių taisyklių nustatymo procese. Taigi, ar aš galiu padaryti išvadą, kad mokesčių tarnybos pritarė jūsų sprendimui? Jūs norite paklausti, ar mes nusintėme įstatymo projektą e, fiskalinių tyrimų agentūrai? Ir, kad, ir e, ar ji patvirtino mūsų įstatymo projektą? Ne, tai tokiu atveju aš jums pasaky, atsakyčiau neigiamai. A, tai tuomet aš galiu padaryti išvadą, kad mokesčių tarnybos nepritarė jūsų pasiūlymui. Aš pasakiau taip, kaip buvo, jūs jau galite daryti savo išvadas. Gerai, tuomet aš padarau išvadą, kad mokesčių tarnybos nepritarė jūsų sprendimui. Na kągi, panašu, kad daugiau klausimų nėra. Taigi aš dabar norėčiau padėkoti mūsų svečiui. Po trijų su pusę savaičių mes nuvyksime į Portugaliją ir savo akimis pamatysime, kaip veikia jūsų sistema. Dėkuoju Jums už dalyvavimą mūsų klausimuose ir tikiuosi, kad mes visus likusius klausimus galėsime išsiaiškinti Portugalijoje. O dabar skelbime keturių minučių pertraukėlę, o po to prasidės koordinatorių posėdis, kuris vyks už uždarų durų. Todėl prašau visų, kas neturi teisės dalyvauti šiame neviešame posėdėje, išeiti.